Vamos. Comment On va commencer notre. Bonjour à tous. Hello. Bonjour à tous. Good morning, every member. Labą dieną visiems, visiems komiteto nariams. kaip ir per koordinatorių posėdį, norėčiau palinkėti visiems komiteto nariams geriausios kloties. Tikiuosi, kad per rūpjūtį pailsėjote, atsigavote ir dabar esate pasirengę imtis darbų, kurių šiam komitetui šį rūdinį nusimato daug. Koordinatorių posėdėje aptarėme pagrindinį darbo krūvį, kurio komitetas imsis nuo šiandien. Yra daug pranešimų, bent 20, kurie šiuo metu rengiami kai šis naujasis parlamentas pradeda savo kadenciją, taigi mes tarp koordinatorių turėjome paskirsti tuos pranešimus. Kadangi socialistai dar nepaskyrė savo koordinatoriaus, mes negalėjome paskirsti pranešimų galutinai, taigi tas galutinis patvirtinimas yra atidinamas iki rytojaus. Šiandien visą dieną posėdžiausime, bet taip pat susitiksime ir rytoj. Koordinatorių posėdėje mes kalbėjome apie šių 20 pranešimų, klausimų paskirstimo kriterijus. Šiandien darbo tvarkė labai įtempta, yra nemažai svarstytinų klausimų, kai kurie iš jų yra itin svarbus. Čia ypač turėčiau omenyje Švedijos pirmininkaujančios valstybės ministrų pasisakymus, kurie bus pristatyti mums. E, pirmas darbo tvarkės punktas yra mūsų darbo tvarkės tvirtinimas. Negauta jokių pasiūlymų darbo tvarkė, kuri buvo išplatinta keisti, todėl Pirmasis mano sprendimas būtų patvirtinti darbo atvarkę. Darbo atvarkė tokiu būdu patvirtinama. Antras punktas. Tai pirmininko skelbimai. Jokių o, kokių tai konkrečių ypatingų skelbimų neturiu. Tik noriu priminti kad koordinatorių rekomendacijos dėl pranešimų paskirstimo bus paskelbtos rytoj, pradedant mūsų posėdį. Kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra darbo programa. pradedant parlamento kadenciją lybė komitetui. Čia gerai būtų žinoti, jog visų teisėkūrinių procedūrų, kurios dabar svarstomos, sąrašas yra išplatintas. Kiekvienas komiteto narys turi galimybę peržiūrėti tą sąrašą savo dokumentuose. Taip pat komisija iki šių metų pabaigos, ką ketina mums pateikti, taip pat yra jums nurodyta. Iki kito pranešėjų ir koordinatorių posėdžio bus siūlomi tie klausimai, kuriuos turėtume apsvarstyti skubos tvarka. Esmė yra tokia, kad kai nekalba apie kai kurias teisėkūrinės procedūras, e, juridinis pagrindas keisis, jeigu Lisabono sutartis įsigalios iki galutinio tokių dokumentų paskelbimo oficialiame žurnale. Ypač tai pasakytina apie pasiūlymą dėl taip vadinamojo trečiojo ramščio. Tai yra e, teismų ir policijos bendarbiavimo baudžiamosiose bylose nauja teisėjų kūrinė procedūra turėtų būti dabar pradėta iš naujo. Toliau pra, paprašysiu pranešėjų turėti omenyje, kad e, gal, galima tokia perspektyva, kad taip pat ir kitos institucijos turės dirbti panašia dvasia, apie tai norėčiau priminti visiems konkrečiai. E, ši naujoji sutartis pakeis kai kuriuos juridinius pagrindus, kai kuriais atvejais praplės taikymos rytį, kai kuriais atvejais netgi sukurs naują juridinį pagrindą ar numatys, kad turi būti perėta nuo vieningo balsavimo prie bendro sprendimo procedūros. Dėl teisėto migra teisėtos migracijos ir vizų politikos tai bus konkrečiai tokia situacija, tai yra švedijos pirmininkavimo prioritetai. Tas darbas, kuris jau atliktas iki šiol, aišku, bus labai svarbus, perinant prie naujos teisėkurnės procedūros, tad turime pasirūpinti, kad mūsų pranešėjai turėtų galimybę dėrėtis su kitomis institucijomis, turint omenyje būtent tokius pasikeitimus. Taip pat naujas sutartis sustiprins parlamento vaidmenį derantis dėl tarptautinių sutarimų, kurie palies policijos ir teismų bendarbiavimą baudžiamosiose bylose. Kol kas. Uh, visi žinome, kad Airijos referendumas e, įtakos e, tą tokią perspektyvą. Ir greičiausiai, kad viskas paaiškės maždaug po mėnesio. Tuomet šiame komitete mes dar kartą peržvelgsime darbo planą atitinkamai pagal susidariusią situaciją. Bet kol kas Europos parlamento teisės tarnybų aš paprašiau, kad jie būtų pasirengę sureaguoti jūsų klausimus, jei jų būtų šiuo požiūriu. Jie tikrai labai mielai informuos komiteto narius apie visą tai, kaip pasikeis parlamento darbas ir kiek tai įtakos mūsų teisėkūrinės procedūras. Ponas Kajola paprašė žodžio. Yes. Iš teisės tarnybos. Merci beaucoup, E, Ačiū pirmininkė, taip, teisės tarnyba yra čia tam, kad suteiktų jums visą reikiamą juridinę pagalbą, kas jums būtų reikalinga jūsų darbe. Kaip žinote, teisės tarnyba padeda Europos parlamento komitetams jų teisėkūrinėme darbe. Tai yra pagrindinis mūsų darbas ir visais klausimais, kurie būtų susijęs su teisiniais aspektais, kurie gali jums iškilti komitetų darbe, esame pasirengę jums padėti. Teisės tarnybos misija taip pat yra padėti Europos parlamentui santykiuose su nacionalinės parlamentais taip pat ir teisės tarnyba. Mm, taip pat atstovauja Europos parlamentą, padeda jam jo darbe. Gali būti, kad, kaip jau pirmininkas sakė, Lisabono sutartis greitai įsigalios. Tokiu atveju uh, jeigu Lisabono sutartis įsigaliotų, tai e, smarkiai pakeistų situaciją tose srityse, kuriuose jūs dirbate. E, ypač, kaip jūs jau sakėte, e, visa, visame tame, kas yra susijęs su teis, teismų ir policijos bendradarbiavimo būdžiamosiose bylose, nes tai įtakos įpra, e, teisėkurinę procedūrą, bus perėta apie įprastinės procedūros. Ir aišku, kad labai svarbu yra kalbėti apie Europos parlamento galės, e, sudarant e, ir derantis dėl tarptautinių susitarimų. Tai taip pat situacija gali keistis ir mes visuomet pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Ir jeigu uh, prireiktų ateityje, mes visuomet būsime pasirengti suteikti visą reikalingą juridinę pagalbą, kokios jūs tik tai pageidautumėte. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponai Gajola. Ar dar būtų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? dėl pranešimų, kaip sakiau, dėl tų, kurie rengiami, ar būtų kokių klausimų, ar norite pasisakyti. Ar būtų kokių klausimų dėl Lisabonos sutarties poveikio situacijai ir rengiamiem dokumentam, ar būtų kokių pastabų. Taip, prašau. Ne, panašu, kad niekas žodžio neprašo. Na, kaip jau žinote ir sakiau anksčiau, kad koordinatoriai aptarė galimą Lisabono sutarties poveikį įvairiem rengiamiem pranešimam, tiem pranešimam, kuriuos dar nagrinės mūsų komitetas. Ir mes iš esmės apsisprendėme, kokios metodologijos reikia laikytis, perskirstant pranešimus įvairiom politiniam frakcijom. EPP koordinatorius, ponas Busitin, pateikė pasiūlymą ir e, remintis tuo pasiūlymu bus nustatytos trys pranešimų kategorijos, atsižvelgiant į politinių frakcijų preferencijas ir pagal tai bus perskirstyti pranešimai jei įsigalios Lisabono sutartis, o mes tikimės, kad taip ir bus, tuomet galėsime pasikliauti parlamento teisės tarnybą, kad jie mum padėtų. Ir ponas Kajola minėjo, kad jie tikrai stengsis mum padėti. Tad tikrai turėsime visas būtinas priemonės, kurias pasitelkę galėsime vadovautis numatytom procedūrom. Jei niekas daugiau nenori pasisakyti šio klausimu, tai tuomet galime daryti labai trumpą pertraukėlę, todėl kad Švedijos teisingumo ministrė dar neatvyko, su ja sustikimas turi prasidėti tik 11 valandą. Tas posėdis prasidės 11 val. o dabar dar turime šiek tiek laiko išgerti kavos. Tad e, darom pertrauką iki 10.55.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 sėsti į savo vietas, manau, turėtumėm tęsti posėdį po pertraukėlės. Dėkojame, kad atvyko Švedijos teisingumo ir vidaus reikalų ministrė ponia Beatrice Ask. Mums tikrai didelė garbė matyti ją čia. Ji atsakinga už pirmininkavimą Europos Sąjungai, teisingumo ir vidaus reikalų srityje, išskyrus migracijos ir pabėgėlių klausimus, todėl kad tie klausimai yra pono Tobijas Bilstrom sritis. Ir jis beje taip pat pas mus šiandien lankysis. Pone Beatriz Ask taip pat yra atsakinga ir už skaidrumą institucijose, už šį klausimą, o tas klausimas labai svarbus parlamentui ir konkrečiai mūsų komitetui. Pone Ask kartu su ministru Tobijas Bilstrom rengia taip vadinamą Stokholmo programą, kuri bus pagrindas Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politikos formavimui per ateinančius penkis metus. Akivaizdu, kad šis klausimas taip pat yra prioritetinis mūsų parlamentui ir e, mes turėsime savo laiku taip pat parengti rekomendacijas tarybai. Stokholmo programa bus ypatingai svarbi ir mes tikimės, kad ji bus įgyvendinama naujoje teisinėje sistemoje, tuomet, kai įsigalios Lisabono sutartis. Prieš suteikiant žodį ministrei, tai manau, kad dar galiu pasakyti viso komiteto e, vardu, kad norėtumėm išgirsti e, mūsų viešnios pasisakymą ir savo pasisakymę taip pat e, dėmesio skirti ir parlamentui, parlamento busimam darbui ir tai, kaip parlamentas galėtų prisidėti prie ambicingų planų įgyvendinimo ir projektų įgyvendinimo. Taip pat aš norėčiau e, ir paprašyti, kad parlamentas bei Libė komitetas būtų vis labiau įtrauktas į diskusijas dėl laisvės saugumo ir teisingumo srities politikos. Komitetui taip pat būtų labai įdomu, e, jei būtų mūsų atstovai pakviesti į ES JAF ministrų viršūnių sustikimą, kuris vyks Vašingtone spalio 27 dieną. Ir tame sustikime bus sudarytos dvi svarbios sutartys dėl ekstradicijos ir dėl abipusės teisinės pagalbos. Ir tikrai tos sutartys bus labai didelis pasiekimas ir labai svarbus dokumentai parlamentui. Ir tikrai būtų svarbu ir džiugu, jei ir mūsų komiteto delegacija galėtų dalyvauti tame sustikime. Na, o dabar man didelė garbė suteikti žodį ministrai Beatrice Ask, o po to e, politinių frakcijų koordinatoriai galės užduoti klausimus. Prašau. All, short... Pirmiausia, norėčiau pasisakyti angliškai prieš pereidama prie švedų kalbos, kaip man buvo sakyta kalbėti. Uh, Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, man labai malonu būti čia. Iš tikrųjų, jau lankiausi čia pavasarį labai svarbiame seminare, kuris nagrinėjo skaidrumo klausimus. Ir tai tikrai lyg ir tam tikras ženklas, kad mes turime šį susitikimą rengiamą šiandien. Iš tikrųjų, aš tikrai laukiau šio susitikimo ir nuo tada, kai Švedija perėmė pirmininkavimą vasaros viduryje. Mes tikrai laukiame šio susitikimo, nes žinome, kad šis komitetas parlamentui labai svarbus. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, norėčiau pradėti pasveikindama jūs visus už tai, jog buvote perrinkti ar išrinkti tam, kad vykdytumėte savo svarbės pareigas Europos parlamente. Taip pat norėčiau ypatingai pasveikinti poną Lopes Aguilar už tai, jog jis tapo Libe komiteto pirmininku. Taigi, pirmininkaujanti Švedija tikrai tikisi sėkmingo bendradarbiavimo. Ir dabar norėčiau pristatyti Švedijos prioritetus ir darbo programą teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Tai iš tikrųjų labai plati ir sudėtinga sritis, tačiau manau, jog aš pasistengsiu ir man pavyks pakalbėti apie pagrindinius elementus ir tikiuosi, jog nariai galės pateikti klausimų iš tų sričių, kurios buvo praleistos. Šiandien po pietų dalyvaus Švedijos migracijos ministras Tobijas Bilstromas, mano kolega, ir jis pakalbės apie migraciją ir vizų politiką. Kalbant apie kovą su tarptautiniu nusikalstamumu ir saugumo erdvės didinimą, mes susidurėme su daugybė iššūkių. Prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, terorizmas - visa tai yra mūsų realybė. Tuo pat metu mes susidurėme su naujomis nusikalstamumo rūšimis, pavyzdžiui, nusikaltimai, kurie yra įvykdomi pasitelkiant naujas modernes technologijas, internetą. Žinoma, mes turime bendradarbiauti, kovodami e, su tokiais nusikaltimais, tačiau mums vis dar lieka daug ką nuveikti tam, kad pasiektume tikro teisminio bendradarbiavimo policijos ir teisingumo reikaluose. Mums reikia priimti bendrus sprendimus tam, kad galėtume išspręsti bendras problemas. Organizuotas nusikalstamumas Europoje ir už Europos ribų, žinoma, nepaiso jokių nacionalinių sienų ir todėl mes negalime leisti nacionalinėms sienoms ar administracinėms riboms užkirsti kelią mūsų atsakingoms institucijoms kovoti su tokiais nusikaltimais. Ir žinoma, žvelgiant taip pat ir iš piliečių perspektyvos, kova su nusikalstamumu yra svarbi. Žmonės tikisi, kad ES bendradarbiavimas padės kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Piliečiai taip pat tikisi, jog jie galės džiaugtis laisvę ir teisingumu. Tai yra labai svarbu ir todėl mes turime dėti pastangas, kad tobulintume saugumą, tačiau tuo pat metu mes neturime pažeisti individo teisės į privatumą. Mes turime išlaikyti šią darną. Tai yra svarbi mūsų pareiga. Piliečių perspektyva visuomet yra mūsų darbo pagrindas. Europos Sąjunga šiuo metu yra labai svarbiame etape, kalbant apie tai iš konstitucinės perspektyvos ir mes tikimės, jog visiškai netrukus įsigalios Lisabonos sutartis. Lisabonos sutartis įneš daugybę svarbių pokyčių taip pat ir saugumo ir teisingumo srityje. Europos parlamentas taip pat taps tvirtesnis šioje srityje ir žinoma, mes taip pat norėsime gerai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir Libe komitetu ateityje. Stokholmo programos rengimas vyksta, tai yra nauja penkerių metų programa, kuri pakeis Hagos programą ir ji apima labai svarbius uždavinius, kuriuos imsis vykdyti pirmininkaujantį Švediją. Pirmininkaujantį Švediją tikisi, kad Stokholmo programa bus ambicinga, plataus užmojo ir darni. Ambicinga todėl, jog ji padidins ES bendradarbiavimo svarbą e, teisingumo vidaus reikalų srityje. Ji taip pat yra ambicinga todėl, jog ji nustato aiškius politinius tikslus to, ką mes norime pasiekti. Ilgalaikė ši programa yra todėl, jog ji siekia suformuoti pagrindą nuolatiniam, testiniam ir efektyviam bendradarbiavimui. Ir ji turės tęstis ir toliau negu kad penkeri metai, kuriems jį yra sudaryti. Dermė, darna, kurią aš minėjau, taip pat yra labai svarbi. Mes turime turėti darnes priemonės, kurios savo esme yra prievartinės, tačiau mes turime jas derinti su priemonėmis, kurios gins piliečio privatumą ir užtikrins jo laisvės ir teisės. Taigi, Stokholmo programos pagrindas yra svarbus žingsnis, kurio mes ėmėmės. Ir mes aiškiai matome, jog tai yra ambicinga programa, tačiau mes turime suderinti visus aspektus, ko nematėme ankstesnėse programuose. Vystydami Stokholmo programą, pirmiausia, turime komisijos komunikatą, kuris buvo pateiktas birželio mėnesį. Jis buvo priimtas, patvirtintas taip pat ir Liepos mėnesį vykusiame neformaliame ministrų susitikime ir ponas Lopes Akila ten taip pat dalyvavo ir tai buvo tikrai labai vertinama, kadangi jam buvo pranešta tikrai labai netrukus ir jis negalėjo suplanuoti savo veiklos, tačiau atvyko į tą susitikimą, taigi mes tikrai tą vertiname. Iš Stokholme vykusių diskusijų mums susidarė įspūdis, jog Dabar iš esmės yra sutariama dėl to komunikato. Dauguma mano kolegų ministrų pabrėžė šios perspektyvos svarbą, būtent piliečių perspektyvos svarbą, kuri sudaro komunikato pagrindą. Šis komunikatas turi remtis priemonėmis, kurios vertins ES piliečius. Kita sritis, dėl kurios taip pat buvo plačiai sutariama, yra tai, jog kyla poreikis geriau išanalizuoti ES teisyną. Taip pat reikėtų įvertinti jau esamus teisės aktus ir kurti naujus. Mes turime įvertinti ES teisės aktų kokybę, tačiau mes turime juos padaryti prieinamesnius visuomeniai. Mes turime konsoliduoti ir įgyvendinti teisės aktus, kurie jau buvo priimti. Aš manau, jog šie aspektai turėtų taip pat būti įtraukti į Stokholmo programą. Daugelis žmonių taip pat minėjo problemas susijusias su e, skirtingų teisinių ir administracinių sistemų e, skirtingų aspektų įvertinimą. Mes manome, jog toks pasitikėjimas yra tikrai labai svarbi bendro darbo sąlyga. Mes turime kurti svarbės priemonės, būtent vystyti mainų programas, mokymo programas. Ir, kaip jau buvo sakyta, čia mes matome vis didesnį supratimą ir bendradarbiavimą. Mes turime turėti lyg ir tam tikrą Erasmus programą prokurorams, policininkams, teisėjams situacija vis dar yra tokia, jog tose institucijose žmonės dirba su piliečiais ir dažnai jie gana nedaug žino apie skirtingų valstybių, skirtingas teisinės sistemas. Ir jeigu jūs kažko visiškai pilnai nesuprantate, jūs tuo galbūt pilnai ir nepasitikite, taigi mums reikia renkti tokius praktinius kontaktus ir kontaktus įgyvendinti priemonės, kurios didintų pasitikėjimą. Kita priemonė yra tai, jo kaip galima greičiau mums reikėtų susitarti dėl minimalių standartų e, baudžiamosiose bylose. Ir manome, jog šiuo, šioje srityje mes pasieksime savo užsibrieštus tikslus, tačiau taip pat ir per ilgalaikę ateitį mes turime didinti piliečių saugumą ir taip pat turime užtikrinti, jog piliečių individualios teisės būtų ginamos. Aš esu tikra, jog šio komiteto nariai girdėjo apie tokius žmonės, kurie daug keliauja Europoje ir dėl tam tikrų priežasčių tokie žmonės susiduria su tam tikrais teisiniais mechanizmais, kurių jie pilnai nesupranta. Ir per įvairias bendradarbiavimo priemonės mes čia galime tikrai daug nuveikti. Kalbant apie operatyvinę veiklą, daugelis delegacijų Stoholme susitikime išreiškė pritarimą Europolui ir tvirtam Europolo darbui. Tai turėtų tapti policijos bendradarbiavimo mazgų Europoje ir taip pat jis turėtų tapti svarbus didesnėme tarptautinėme kontekste. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, komisija savo komunikate mini įvairias nusikaltimų rušis ir jos turėtų sudaryti e, mūsų prioritetus kovojant su šiuo, šiais nusikaltimais - priekyba žmonėmis, priekyba narkotikais, seksualinis išnaudojimas, padirbinėjimas, e, kompanijų, įmonių nusikaltimai. Visu, visi šie nusikaltimai reikalauja bendradarbiavimo ES lygyje tam, kad mes galėtume efektyviai su jais kovoti. Ir aš manau, jog Dėl šių prioritetų visi plačiai sutarė. Diskusijų metu šiame neformaliame ministrų susitikime daugelis kolegų taip pat minėjo išorinių santykių svarbą. Išoriniai santykiai e, reiškia, jog nusikaltėliai ir nusikaltimai nepaiso jokių sienų, taigi mes turime kreipti daugiau dėmesio į šią sritį, negu kad buvo daroma praeitie. Taigi, baigiant, mano įspūdžiai iš šio neformalaus ministrų susitikimo Stokholme yra tokie. Žmonės sutarė dėl pagrindinių dalykų, kalbant apie mūsų bendradarbiavimą ateityje. Taigi pirmininkaujanti Švedija turi uždavinį užtikrinti, kad į visus tuos aspektus būtų atsižvelgiama ir kad jie būtų įtraukti į mūsų e, programos projektą, dėl kurio mes dėrėsimės rudenį. Ir aš tikiuosi, jog parlamentas mus parems ir aš tikrai uh, Laukiu parlamento rezoliucijos, kuri bus pateikta vėliau šį rudenį. Mano valstybės sekretorius Manus Girano kartu su valstybės sekretoriumi atsakingu už pabėgėlius ir imigracijos klausimus čia turi pagrindinį uždavinį e, stebėti ir koordinuoti šią veiklą. Taip pat Jūri komiteto ir kitų komitetų susitikimai vyks šį mėnesį parlamente ir aš kartu su migracijos ministru Tobijas su Bilstriomu dirbsiu kartu su parlamentu, diskutuosime rudenį ir taip pat e, Briuselį vyks sesija ir lapkričio mėnesį. Taigi, gerbiami manariai, atvirumas ES yra labai svarbus tam, kad mes galėtume didinti piliečių pasitikėjimą ir kad galėtume kovoti su korupcija administracijose. Atvirumas yra labai svarbus, mes Švedijoje tai vertiname ir taip pat žinome, jog Europos parlamentas irgi gina šios klausimus. Dabartiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja viešąją prieigą prie įvairių teisės aktų, buvo priimti 2001 metų pavasario mėnesį, kai kurie iš jūsų tuo metu uh, taip pat dalyvavote ir kai kurie iš jūsų ir dabar prisidedate prie šių teisės aktų peržiūros. Aš tikiu, jog šie teisės aktai daugiau ar mažiau veikia tinkamai. Yra tinkamų sprendimų, kurie ten yra išdėstyti, kurie atsižvelgia į viešai interesą ir kurie siekia ginti konfidencialią informaciją. Tačiau mes matome, jog yra tam tikras poreikis tobulinti teisės aktus, atsižvelgiant į tą patirtį, kurią mes turėjome praeitėje. Ir pirmininkaujantį Švediją yra pasirengusi aktyviai dirbti šioje srityje. Rudenį mes dirbsime sunkiai ir konstruktyviai tam, kad pasiektume savo užsibrieštus tikslus. Taryba ką tik baigė šio reglamento antrąją techninę peržiūrą. Yra dar tam tikrų klausimų, kurie dar nėra visiškai išspręsti, tačiau mes tikimės, jog taryba e, čia prisidės ir taryba šiuo metu laukia, ką pasakys parlamentas šiuo klausimu. Pirmininkaujantį Švediją tikisi, jog kartu mes sugebėsime įgyvendinti e, savo įsipareigojimus, kuriuos užsibrėžėme 2001 metais ir tikrai mes sieksime patobulinti teisės aktus ginančius skaidrumą Europos Sąjungoje. Kaip jau sakiau savo įžanginėse pastabose, mums reikalingi bendri sprendimai tam, kad galėtume išspręsti bendras problemas. Žinoma, organizuotas nusikalstamumas piktnaudžiauja tuo, jog Europa šiuo metu yra be sienų. Taigi mes turime kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Policijos bendradarbiavimas turi veikti tinkamai tarp skirtingų valstybių, įskaitant ir tai, jog reikėtų turėti efektyvę sistemą, keičiantis informaciją ir geriausią praktiką bei darbo metodais. Tai yra esminiai dalykai siekiant išspręsti šias problemas. Pirmininkaujanti Švedija mano, jog Europos policijos institucija Europolas yra itin svarbus įrankis, padedantis geriau įgyvendinti policijos bendradarbiavimą Europoje. Šiais metais ji šves savo dešimties metų metinės ir ši institucija yra tikrai labai svarbi kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu Europoje. Šių metų spalio pirmąją pirmininkaujantį Švediją kartu su Europolu renks specialų ministrų susitikimą Hagoje tam, kad būtų aptariama Europolo rolė ateityje ir žinoma Ten bus taip pat kviečiama ir komisija. Ir mes turėsime svarbės diskusijas tenai dėl Europolo vaidmens ir dėl to, kaip jis turėtų dirbti ateityje. E, svarbi e, bendradarbiavimo tarp sienų dalis yra tai, jog reikėtų užtikrinti efektyvesnį keitimas informaciją. Nacionalinės policijos organizacijos uh, turi informacijos, kurią galėtų keistis tarpusavyje ir tai veikia teisinio bendradarbiavimo rėmose, kas jau vyko ir praeitėje. Tačiau dabar mes turime sutarti dėl standartizuotų ir tikslesnių poreikių tam, kad galėtume padaryti, jog šis bendradarbiavimas taptų efektyvesnis ir kartu gerbtų privatumą Žinoma, mes taip pat galėtume sutarti ir dėl minimaliame lygyje užtikrinamos ir renkamos informacijos privatumo. Mes turime vis dėlto užtikrinti, jog nerinktume daugiau informacijos, negu kad yra reikalinga ir kad ji nebūtų laikoma ilgiau, negu kad tai yra reikalinga. Ir pirmininkaujantį Švediją sieks pateikti strategiją dėl keitimos informaciją ateityje ir dėl to, kaip reikėtų užtikrinti, kad tai veiktų efektyviai. Mes turime užkirsti kelią rimtiems nusikaltimams. Taip pat mes turime registruoti informaciją dėl to, mes neturime registruoti informacijos dėl to, ką kasdien veikia žmonės, kokie yra jų politiniai ar religiniai įsitikinimai. Tačiau mes turime efektyviai kovoti su nu, organizuotų nusikalstamumu, tarptautiniu nusikalstamumu, gerbdami tokį privatumą. Tačiau faktiškai mums būtina rinkti informaciją, kad pasiektume savo tikslus. Pirmininkaujantį Švediją taip pat koncentruosis ir ties kitais aspektais, kalbant apie keitimas informaciją, kurie yra svarbus abipusiam pasitikėjimui. Toks pasikeitimas informacija turi būti patikimas ir aukštos kokybės. Žinoma, tai itin svarbu, kalbant apie tokią informaciją kaip DNR ir pirštų anspaudai. Teismo medicinos aspektai tapo labai svarbus teisinių institucijų bendradarbiavimo aspektas, kovojant su nusikalstamumu. Tai yra susiję su įrodymais, siekiant nustatyti ryšius tarp tam tikrų nusikaltelių ar nusikaltimų rušių. Ir nustatant įtariamuosius. Pirmininkaujantį Švediją bendradarbiaus su ateinančia pirmininkaujančia valstybė tam, kad būtų galima keistis informaciją dėl teismo medicinos laboratorijų. Reikėtų, kad nu, besinaudojantis šiomis teismo medicinos laboratorijomis galėtų remtis e, informaciją esančią ten. Ir tai reiškia, jog informacija, kuri ten yra surenkama, turėtų būti tinkama naudotis visoje Europos Sąjungoje. Ir mūsų tikslas yra tai, jog iki metų pabaigos mes galėtume patvirtinti tokią programą ir tikėsimės, kad parlamentas taip pat galės pateikti savo nuomonę kaip galima anksčiau, kad galėtume ją įtraukti į savo dėrybas ateityje. Kai kas mano, jog teismo medicinos informacija ir teismo medicinos laboratorijų akreditavimas yra itin techniniai dalykai. Tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, jog mes galime labai lengvai kalbėti su piliečiais apie tai, kadangi piliečiai supranta, jog mums reikia turėti tokį, tokius pačius tipus geležinkelių, geležinkelių vėžių, tam, kad galėtume efektyviai važinėti tarp sienų. Ir lygiai tą patį galime pasakyti ir apie tam tikrus standartus, renkant DNR, pavyzdžiui. Uh, tai turi būti atliekama tinkamai. Ir iš tikrųjų piliečiams tai yra labai įdomu. E, teismo medicinos informacija yra sutinkama visose detektyvuose, televizijos laidose. Tai yra svarbus klausimai, žinoma, nors jie ir yra techniniai, techniški. Ir teisinio bendradarbiavimo ES pagrindas yra abipusis pasitikėjimas, nacionalinių institucijų gerbimas, tačiau taip pat pagarba ir piliečiams. Valstybių narių institucijos privalo pasitikėti viena kita, jos taip pat turi pasitikėti ir įgyvendinti vieni, vienos kitų sprendimus. Ir svarbi priemonė, didinant šį pasitikėjimą, yra standartų nustatymas, kalbant apie teisingumą. Iš piliečių perspektyvos piliečiai privalo suvokti tuo tai, jog jie gali pasitikėti tuo, jog jiems bus suteikiamos minimalios teisės, kuomet jie susidurs su teisinė sistema kitoje valstybėje. Tai gali būti visiškai paprasti dalykai, tokie kaip, pavyzdžiui, informacijos gavimas ta kalba, kurią jie supranta. Kokias teisės jie turi teisinėje byloje, pavyzdžiui, jeigu jie yra tam tikro nusikaltimo auka. Tai yra pagrindas to, kodėl pirmininkaujantį Švediją pasirinko atnaujinti dėrybas dėl procesinių teisių. Pirmiausia, aš manau, jog tiek man, tiek daugeliu kitų valstybių narių e, e, buvo apmaudu, jog nebuvo e, pasiektas sustarimas šiais klausimais ateityje ir manome, jog daugelis piliečių taip pat pritarė šiam nusivylimui. Tačiau dabar aptarusi tai su beveik visais savo kolegomis, aš matau, jog mes turime pagrindą iš naujo pradėti šias dėrybas ir manau, jog mes pasieksime daug didesnės sėkmės, negu kad buvo praeitėje. Jeigu to nepadarysime, mūsų bendradarbiavimas bus pažeistas, mes negalėsime užtikrinti teisių. Ir dėl to žmonių pasitikėjimas grius mūsų projektais. Pirmininkaujančios Švedijos tikslas yra tai, jog valstybės narės privalo susitarti dėl pagrindinių gairių, dėl to, E, į ką turėtų atsižvelgti procesinė teisė. Mes privalome siekti rezultatų ir juos pasiekti, mes privalome juos paaiškinti paprastam piliečiui. Taip pat mes turime e, įtraukti į savo programą vertimą žodžiu ir raštu. Tai yra labai svarbus aspektai mūsų piliečiams ir aš tikiuosi Europos parlamento pritarimo konkrečiai šiai sričiai. Tuo pat metu mes turime užtikrinti esminės teisės tiems, kurie jų anksčiau neturėjo Europos Sąjungoje. Mes privalome užtikrinti, kad tie, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų, e, pasieks, jog būtų užtikrinamos jų teisės. Kartais e, tokia patirtis piliečiams gali būti traumatinė ir jie gali kentėti visą likusį gyvenimą. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs nukentėjote nuo nusikaltimo kitoje šalyje, negu kad gyvenote, padariniai gali būti dar blogesni, dažnai jūs nežinote, nemokate kalbos, jūs labai menkai pažįstate teisinę sistemą tenai, jūs nežinote, kokia parama jums yra prieinama. Taigi, tokioje situacijoje iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Taigi, kalbami apie nusikaltimų aukas, mes turime atsižvelgti visus šios aspektus. Laisvas judėjimas ES viduje reiškia, jog vis daugiau žmonių susidurs su nusikaltimais kitose šalyse, taigi jie turi žinoti, jog jie gaus paramą, tinkamą informaciją, kalbą, kurią jie supranta ir manau, jog mes tai galime pasiekti. Mūsų tikslas čia yra pasiekti sutarimo dėl strategijos, kaip toliau bendradarbiauti, stiprinant uh, nusikaltimų aukų statusą Europoje. Taip pat mes privalome pasiekti balansą tarp aukų ir kaltinamųjų teisių. Mes turime suteikti tokiems žmonėms teisę susisiekti su teisinė pagalba, su advokatais, nepaisant jų lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar neįgalumo. Mes taip pat turime teikti tinkamą apsaugą ir suteikti tinkamas teisės tokiems žmonėms teisminių bylų metu, taip pat suteikti jiems tinkamą kompensaciją, kalbant apie nusikaltimų aukas. Ir aš žinau, jog Europos parlamentas jau anksčiau nagrinėjo šios klausimus, jiems e, Europos parlamentui tai yra svarbus klausimai ir aš tikiuosi jūsų paramos ir jūsų svaraus indėlio padedant nusikaltimų aukoms. Svarbu, kad tokiems žmonėms būtų padedama ramiai. Taigi mes turime rinkti informaciją daug geriau, negu kad tai buvo daroma anksčiau. Gerbiami nariai, yra daugybė sričių, kuriuose mums reikia tinkamo bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir ES apskritai, pavyzdžiui, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, Aš asmeniškai manau, jog e, tiesiog pasibaisėtina, jog vis dar vyksta prekyba žmonėmis, mes turime efektyviai kovoti su, šiomis, e, su šiais nusikaltimais. Mes taip pat turime apsaugoti vaikus nuo vaikų pornografijos ir kito išnaudojimo e, seksualiniu būdu. Pavyzdžiui, šiandien laikraštyje E, skaičiau ir mačiau straipsnius ir matau, jog tai vis dar yra pro problema, mums reikia imtis priemonių. Kova su priekyba žmonėmis yra labai svarbus prioritetas pirmininkaujančios Švedijos darbo tvarkėje. Priekyba su pažeidžiamai žmonėmis, e, tokiais kaip, pavyzdžiui, moteris ir vaikai, yra tikrai pasibjaurėtinas nusikaltimas. Mes privalome kovoti su tokiais nusikaltimais. Ir itin svarbu tinkamai bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Taryboje mes renksime pamatinį sprendimą, kuris apims taip pat ir priekybą žmonėmis ir tikimės, jog jis bus patvirtintas iki metų pabaigos. Tačiau to nepakaks tam, kad būtų vykdomas tinkamas bendradarbiavimas tik tarp pačių ES valstybių narių. Mes privalome bendradarbiauti taip pat ir su trečiosiomis šalimis, su kilmės šalimis, tam, kad pasiektume efektyvių rezultatų. Pirmininkaujantį Švediją tai nustatė kaip labai svarbius savo darbotvarkės prioritetus, būtent kalbant apie priekybą žmonėmis ir kalbant apie būsimą ministrų konferenciją, kuri vyks spalio 19-20 dieną, aš tikiuosi, jog ten bus apsikeista tinkama praktika, taip pat ir patirtimi ir mes galėsime priimti dokumentą dėl priekybos žmonėmis. Mes taip pat galėsime sudaryti dvi šalės partnerystės kurių dėka bus galime, galima dar efektyviau kovoti su prekyba žmonėmis. Europos parlamentas, žinoma, nebejotinai yra kviečiamas dalyvauti toje konferencijoje ir tikiuosi, jog jūs galėsite dalyvauti. Kitas svarbus klausimas, e, kur mes taip pat turime imtis svarbių priemonių, yra vaikų saugumo užtikrinimas. Mes čia turime veikti labai greitai ir tai reiškia, jog čia mes turėsime kovoti su grėsmėmis kylančias mūsų vaikams. Pornografija, vaikų pornografija pasikeitė iš esmės šiais laikais, taigi mes turime imtis tarptautinių priemonių, kad kovotume su tai. Birželio mėnesį komisija pateikė pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo, dėl seksualinio vaikų išnaudojimo ir tai buvo taip pat įtraukta į pirmininkaujančios Švedijos prioritetus. Tai taip pat apims seksualinį turizmą, e, taip pat e, pedofiliją internete. Ir labai svarbu, jog būtų priimti ES teisės aktai šioje srityje ir kad Europos parlamentas taip pat efektyviai dirbtų šioje srityje. Mes visi žinome, jog gatvėse šlaistosi abejotinų tipų yra nepažįstamų, su kuriais mes neleidžiame kalbėti savo vaikams, tačiau internetu tokie nepažįstamieji patenka tiesiai į vaikų miegamuosius ir mes privalome apie tai galvoti, ką mes galime padaryti, kad kovotume su šią naują realybę, su kuria mes dabar susidurėme. Pirmininkaujančioje Švedija taip pat sieks bendradarbiauti kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Ir svarbus įrankis čia yra inicijuoti ir remti e, savanoriškas e, finansinės koalicijas Europoje, kurios kovos su tokiais nusikaltimais, būtent bankai, e, kiti paslaugų teikėjai, kurie padės kovoti su šia rykšte ir aš manau, jog tai yra labai svarbu. Siekiant patobulinti bendradarbiavimą e, tarp teisminių institucijų, pirmininkaujančioji Švedija sieks daugybės naujų iniciatyvų. Aš jau daugelį iš jų paminėjau, aš galėčiau kalbėti čia be galo, tačiau apsiribosiu tik dar keliomis. Mes kartu su dar 15 e, pateikėjų e, pateikėme e, iniciatyvą dėl, dėl procedūrų perdavimo. Ir svarbu, jog kuomet nusikaltėliai persikėlė iš vienos valstybės į kitą, kad jų teisminis persikėjimas vyktų ir toliau. Mes privalome užtikrinti, jog teisminės procedūros vyktų e, toje valstybėje, kurioje tai yra tinkamiausia. Tai reiškia, jog byla turės tapti efektyvesnė tiek kaltinamiesiems, tiek ir aukoms. Ir tokiu būdu mes galėsime geresnė tvarka nagrinėti bylą. E, kalbant apie laisvę, saugumą ir teisingumą, mes privalome turėti bendrą teisinį pagrindą tam, kad e, procedūros vyktų skaidriai. Žinoma, yra tam tikrų persidengiančių teisminių sistemų valstybėse narėse. Ir dažn, kartais vyksta taip, jog nusikaltėliai yra persekiojami už tą patį nusikaltimą skirtingose valstybėse ir mes turime užtikrinti, kad tokios bylos būtų sprendžiamos tinkamiausių būdų. Bendradarbiaujant dėl e, procedūrų perkelimo, dėl bylų perkelimo, mes e, turėtume geriau bendradarbiauti mes turėtume pasinaudoti Europos arešto orderiu. Taip pat turėtume užtikrinti, kad būtų ginamos aukų teisės. Aukos privalo būti informuojamos, kuomet, pavyzdžiui, yra numatoma perkelti bylą į kitą valstybę. Taigi, mes tikimės, jog bylų procesai vyks tinkamiau ir dėl to bus pasiektas didesnis teis, teisinis užtikrintumas ir dėl to bus galima geriau kovoti, pavyzdžiui, su priekyba žmonėmis. Puofardam. Ir kaltieji tuomet bus patraukti atsakomybėn ir e, nuteisimas vyks efektyviau nei dabar. Mūsų tikslas, kad ši priemonė būtų patvirtinta iki metų pabaigos. Pirmininkė, ponios ir ponai, tai tik keletas iš e, tų itin svarbių klausimų, kuriais rūpinsiuos švedės pirmininkavimo laikotarpiu. Noriu tik tai pabrėžti, jog e, labai esu suinteresuota e, užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir lybė komitetui ypatingai. Dėkoju už jūsų dėmesį ir dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Thank you so much, Minister, for this thorough presentation. Labai ačiū, ministrė, kad taip išsamei pristatėte e, švedijos pirmininkavimo prioritetus. Manau, kad tikrai atėjo laikas suteikti galimybę nariams užduoti klausimus, jau daug kas kėlė rankas. Turėsime atsižvelgti į laiko paskirstimą tarp frakcijų komitete ir iš karto suteikiu žodžiu ponui Demera, kuris prašė liaudės partijos frakcijos vardu žodžio. Prašysiu kiekvieno nario nepasisakyti ilgiau kaip tris minutės, kad turėtumėm galimybę suteikti žodį kaip galima didesniam skaičiu narių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti, kad suteikė galimybę man pasisakyti apie pavardu. Ministrė, dėkoju Jums už tokį išsamų e, šių klausimų pristatymą. EPP frakcija absoliučiai remia visus švedijos pirmininkavimo prioritetus e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Mes e, pritarėme absoliučiai daugumą jų. Kol kas migracijos klausimus palikime nuo šalyje, nors aišku, tai yra labai susijęs su priekyba žmonėmis, tačiau noriu pabrėžti, kad uh, um, Hagos pratesimo darbai ir Stoholmo programa, visa tai mums yra labai svarbu, tai yra mūsų komiteto darbos rytis. Norėčiau um, paminėti keturis ar penkis konkretesnius klausimus ministrė. Visų pirma, dėl Europol. Norėtumėm išgirsti, ponė, iš jūsų įsipareigojimą, jog Europolas nebebus e, tarp vyriausybinė organizacija, o taps tikra europinė organizacija, agentūra, e, kur visi darbuotojai bus e, ES valstybės tarnautojai ir taip toliau. Manau, kad tai išspręstų pasitikėjimo krizę siejama su Europolu ir pašalins visas uh, silpnasias pusės. Uh, Taigi, Europolas kaip europinė institucija. Toliau antras dalykas. Reikia, kad Švedija, pirmininkaujanti valstybė, e, išplėstų keitimasi e, informaciją apie mm, nusik... apie teistumą. Trečias dalykas, mums reikia švedijos įsipareigojimo, kad bus efektyviau kovojama su terorizmu. Turime Europolą, turime mm, atitinkamą agentūrą skirtą kovai su terorizmu. Tikimės, kad atitinkamai bus bendradarbiavimas su, su mūsų komitetu. Mes turime taip pat valstybių narių specializuotas tarnybas. Tačiau norime išgirsti iš pirmininkančios Švedijos įsipareigojimą glaudžiau koordinuoti visus veiksmus koordinavimas, aišku, labai svarbus, kai eina kalba apie tokią specializaciją koordinavimas yra labai svarbus, kad būtų galima iš tikrųjų matyti, kas ką daro ir kad būtų galima glaudžiau derinti tuos veiksmus. Taigi mes norime jūsų įsipareigojimo čia. Toliau. Eurojust mes norime, kad ši uh, struktūra būtų sustiprinta, turėtų daugiau galių, ypač kai eina kalba apie klastotės Europoje, apie mm, kovą apginant mūsų bendrą valiutą, eurą. Na ir galiausiai, gerbiama ministrė, noriu pabrėžti tai, ką jūs pabrėžėte savo pasisakymę, tai yra kova su kibernetiniais nusikaltimais visais pavydalais, ypač kai eina kalba apie um, pedofiliją. Aišku, yra daugybė ir kitų prioritetų, tačiau tie būtų pagrindiniai ir dar reikia palikti laiko kitiems kolegoms pasisakyti. Taigi ačiū pirmininkė ir ačiū ministrė. Ačiū ponui Diezdemera. Dabar Pane Paskort. Minutes again. Yeah, I found it. Uh, thank you very much. Uh, Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu daniškai. Atsiprašau, taip susijaudinau. Ir dabar jau tikrai kalbėsiu daniškai. Ačiū už šį pasisakymą, ministrė. Ir noriu užduoti klausimą vieną temą. E, noriu paklausti dėl kovos su diskriminacija direktyvos kokie būtų pirmininkaujančios valstybės prioritetai, ką Švedija ketina nuveikti šioje srityje. Mes um, labai laukiame jūsų veiksmų ir gal iš tikrųjų Švedija galėtų konkrečiai kažką padaryti. Mes labai tikimės veiksmų iš jūsų. Kitas klausimas susijęs su kova su rasizmu tikrai nuvylė mus nepasisekęs jungtinių tautų kovos su rasizmu viršūnių susitikimas. Ir tikrai labai svarbu, kad šis klausimas būtų tarp prioritetų, nes Europos lygmenių taip pat būtų galima organizuoti vadovų susitikimą kovai su rasizmu. Būtų galima pasirūpinti, kad Europoje, kur kasdien matome didžiulių problemų daugeliu žmonių, iš tikrųjų kylančių. Tikrai būtų galima daug ką padaryti, kovojant su rasizmu. Ačiū. Dabar Henis Pleskart, Alde vardu. Zeer gedetailleerd, dus ik beperk me ook eigenlijk tot één punt in verband met. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ministrei už labai išsamų pristatymą ir apsiribosiu keliomis pastabomis. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie nusivylimą, kai eina kalba apie procedūrinės teisės ir pasikeitimus čia. Jūs ketinate žengti atitinkamus žingsnius šią linkmę. Aš tikrai pritariu jūsų nusivylimu ir labai tikiuosi, kad jums pasiseks um, pasiekti pažangos šio klausimu, nes tai yra itin reikalinga išeities taškas, ką aš čia norėčiau pabrėžti, yra būtent būtinybė teisingumo saugumo erdvėje surasti geresnio bendradarbiavimo galimybių, tai kad būtų gal, ir čia išeities taškas būtų geresnis pasitikėjimas tarp valstybių narių mes suprantame, kad ne visuomet yra tas pasitikėjimas ir supratimas, kai eina kalba apie kitos valstybės narės teisinę sistemą. Yra tikrai daroma klaidų. Um, kurių kartais. kurias labai sunku yra ištaisyti, eina kalba apie Europos arešto orderį. 2008 metais um, Europos lygmenių buvo daug kas padaryta dėl um, perdavimo kalinių. Ar mes dabar kažko pasieksime, nes žinome, kad jau artėja terminas šio klausimu ir dėl to pagrindų sprendimo uh, Ar, ar nebus taip, kad dabar svarstamos bylos pereis į precedentų teisę? Problema yra ta, kad skirtumai tarp valstybių narių yra milžiniški ir tikrai nepaslaptis yra, kad uh, kad pačios valstybės narės ne visuomet gerbė žmogaus teisų konvenciją. Pavyzdžiui, ir, ir dažnai, tarkim, jeigu pažvelgtumėm į mūsų pačių valstybių teismuose nagrinėjimas bylas, tai galime pamatyti. Taigi, ką, jų, ką ketinate nuveikti pirmininkavimo metu, spręsdama šiuos lausimus? Tarpusavio pasitikėjimas taip pat yra labai svarbus, kai eina kalba apie sistemų ir išbandymą valstybėse narėse, kad jos tinkamai tinkamai veiktų. Ir paskutinis mano klausimas būtų mm, dėl jūsų nuomonės, pavyzdžiui, dėl to pagrindų sprendimo dėl kalinių perdavimo. Tai galima pritaikyti uh, tik tai besitęsiančioms byloms, nagrinėjimoms byloms, tačiau nebusimoms byloms. Ką Jūs galvojate padaryti šiuo klausimu? žaliųjų vardu, panas Albrecht. Äh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ministrei už tai, kad ji pabrėži bendarbiavimo su Europos parlamentu svarbą. Mums tai labai svarbu. Kai eina kalba apie piliečių teisų sustiprinimą, tai teisingai buvo pasakyta, kad tai yra prioritetinės rytis matau, kad jūsų programoje yra pabrėžiama, akcentuojamos tam tikros priemonės, pavyzdžiui, dėl informacijos keitimosi sustiprinimo, dėl e, duomenų apjungimo, tinklų kūrimo tarp jų, e, keitimosi duomenimis. Tai yra labai svarbu ir aš būtent dėl to ir norėčiau pasiteirauti. Uh, O dėl Swifto mm, duomenų, dėl keleivių pavardžių įrašų perdavimo, visa tai yra Stoholmo programos dalis. Gal jūs galėtume truputėlį plačiau pakomentuoti tai. Mes kaip žalieji galvojame, kad ir, e, uh, e, yra būtinos konkrečios apsaugos priemonės, kurias užtikrintų piliečių apsaugą, ypač um, asmens privatumo, uh, gyvenimo privatumo srityje. Mes norime aktyvesnės veiklos, ypač trečiojo ramščio atžvilgių. Tad būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, ar būtų galima atnaujinti pagrindų sprendimą dėl duomenų apsaugos. Gal būtų galima jį įtraukti į Stoholmo programą, labiau įtraukti, kad tai iš tikrųjų taptų netgi e, centrinė ašimi. Numatyta įvertinti šio instrumento veikimą, tačiau ar tas įvertinimas turės kokio poveikio, ar po to bus įmamasi kokių tolesnių priemonių, ar bus um, priimta sprendimų, kad reikia tam tikrų pakeitimų, tarkim, dėl um, asmenų uh, teisių apsaugos, ar bus kažkokių tai uh, sprendimų atšauktų ir panašiai. Mm, tarkim, jeigu kažkas yra, kažkokios tai nuostatos yra nereikalingos ar neproporcingos, ir netitinka e, piliečių teisių apsaugos nuostatų, ar jos bus atšaukiamos ir taip toliau. Mums reikalingas tinkamas įvertinimas ir aš taip įsivaizduoju, kad pirmininkaujančioje Švedija galėtų tikrai aktyviau imtis šių klausimų sprendimo, kai eina kalba būtent apie įvertinimą tai turėtų būti Stoholmo programos neatskiriama dalis ir tai turi būti aiškiai pasakyta. Visų pirma, reikalingas įvertinimas ir tik po to galima perėti prie naujų priemonių siūlymo, prie e, naujų uh, žingsnių aptarimo. Taigi norėtumėm uh, daugiau konkretumo šiais klausimais. Ačiū. Mr... Dėkoju. Prieš suteikiant žodį ponai Tavarės Guė frakcijos vardu, turiu pasakyti, kad kyla vis daugiau rankų, prašančių žodžio yra labai daug, tad turim laikytis skirto kalbėjimui laiko. Tikrai prašau kalbėti kiek galima trumpiau ir suteiksiu žodį tiem, kas jau paprašė žodžio ir pabandysime kažkaip tai įsipaišyti į mums skirtą laiką. Vis dėlto dabar suteiksiu žodį ponui Tavarės Gue vardu, trys minutės jam o po to suteiksiu žodį ministrei, kad ji galėtų per penkias minutės apibendrintai atsakyti į jau pateiktus klausimus. Visų pirma, žodis ponui Tavarės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, ministrė. Ačiū už pasisakymą. Trys konkretus klausimai iš mano pusės. Visų pirma, dėl SWIFT. Kokia yra Švedijos pozicija dėl SWIFT duomenų ir ypač dėl dėrybų su JAV dėl naujo susitarimo? Ypač dėl europinių duomenų, kurie yra SWIFT. Norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie Švedijos planus. Ką Jūs apie tai galvojate? Toliau, kitas klausimas - Europolas. Kokia yra Švedijos kaip ir meninkaujančios šalies poziciją dėl demokratinės Europolo priežiūros. Juk tai yra susiję su Europolo ateities diskusijomis. Trečias dalykas - priekyba žmonėmis. Ministrė, jūs sakėte, kad turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kovojant su priekyba žmonėmis. E, norėčiau paklausti, ar yra nustatyti kažkokie esminiai kriterijai, kuriais turi būti grindžiamas toks bendradarbiavimas, pavyzdžiui, teisės viršenybės principas, žmogaus teisų apsaugos principas ir taip toliau. Ar yra kažkokie standartai, kuriais vadovaujatės tokiame bendradarbiavime, ar kalbate tiesiog apie bet kokį bendradarbiavimą su, pavyzdžiui, Libija? Ir dar porą bendro pobūdžio pastabų. Kiek suprantu, jūs kalbėjote ne tik apie skaidrumą ir prieigą prie viešų dokumentų, bet ir apie procedūrų darbo supaprastinimą, taip pat santykių su piliečiais supaprastinimą. Aš manau, kad supaprastinimas situacijos ir geri santykiai turi būti grindžiami skaidrumu. Ir dėl skaidrumo jau senai kovojame. E, vien skaidrumo, kaip paties reiškia, nepakanka. Turime nuveikti šiek tiek daugiau. Juk e, ne visi piliečiai turi vienodas sąlygas susikurti prieigą prie dokumentų, kad susipažintų su to, kas vyksta institucijose. Man atrodo, kad visų pirma turime supaprastinti pačias procedūras, kaip piliečiai gali su mums bendrauti. Ir dar vienas dalykas - teisė į saugumą. Tai irgi yra labai svarbus aspektas. Tačiau turime nepamiršti, kad piliečių teisės yra pagrindinis principas, o saugumas yra tik tai priemonė tam principui užtikrinti. Ir reikia išlaikyti pusiausvirą tarp šių aspektų, nes piliečių teisės turi būti nuolat gerbiamos, negalime jų pažeisti. E, jei šiek tiek nuimsime nuo piliečių teisių, tai pridėsime šiek tiek prie saugumo. Tokiu principu vadovautis negalima. Reikia nuolat stengtis išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Tad nežinau, ar yra tas supriešinimas tarp piliečių teisių ir saugumo, bet kokia jūsų būtų nuomonė apie tai? Dėkoju, suteiksiu žodį ministrė atsakyti į šios klausimus, o po to pradėsim antrą klausimo etapą ir klausimus galėsite užduoti po dvi minutės ir tuomet jį dar liks laiko, ministrė atsakys į klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už klausimus. Pasistengsiu kalbėti kiek galima trumpiau, kad atsakyčiau į kiek galima daugiau klausimų. Visų pirma, dėl SWIFT diskusijos ir apskritai dėl tų dėrybų, kurios vyksta. Taip, mums reikia susitarimo su JAV šiuo konkrečiu klausimu. Kodėl apskritai reikia keistis tokią informaciją? Visų pirma, dėl to, kad turime kovoti su terorizmu. Veiksmingiausias dalykas būtų bandyti rinkti informaciją apie žmonės, kurie naudojasi tam tikrom lėšom. Ir mes bandom surinkti informaciją, nustatyti pagrindinės tendencijas, kokie yra srautai lėšų, kas pinigais naudojasi ir taip toliau. Ir jei pavyks sudaryti susitarimą dėl mainų tokią informaciją, tai turėsime elgtis labai atsargiai, labai atidžiai, nes turėsime užtikrinti, kad būtų keičiamasi tinkama informacija, kad būtų užtikrinama duomenų apsauga ir žmonių privatumas. Stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp šių aspektų. Vienai par kitaip, mums visiems būtų naudinga, jeigu rastumėm kažkokią sistemą, kažkokį e, procesą, kuriame galėtumėm keistis tokią informaciją. Aišku, um, aš suprantu, kad yra daug informacijos, kurią dabar turi JAV ir ta informacija mums galėtų būti labai naudinga kovojant su terorizmu Europoje. Tačiau nepamirškime, kad ir JAV turi tam tikrų interesų, jie norėtų gauti informacijos iš mūsų. Ir tikrai negalime sudaryti per daug ribojančio susitarimo. Turime atsižvelgti abiejų pusių interesus. Kaip jau buvo sakyta, dėrybos dar laukia ir Vis dėlto tikėkime, kad rezultatas bus geras. Eikime prie kito klausimo, irgi susijusio su kova su terorizmu. Jūs sakėte, kad aš nepakankamai apie tai pakalbėjau. Tai yra Europolas. Man atrodo, kad Europolas labai svarbus instrumentas, tam labai svarbi priemonė. Ir E, nepamiršime, kad kova su nusikaltimais iš esmės vyksta atskirose valstybėse narėse. Aišku, mes nenorime timti šios veiklos ryties, šios atsakomybės iš valstybių narių, bet Europolas galėtų padėti vykdyti tą veiklą ir tai galėtų būti tam tikra tarnyba, tam tikras forumas, per kurį e, valstybės galėtų bendradarbiauti, nes tuomet viena valstybė žino, kas vyksta kitoje, kas vyksta Portugalijoje, kas vyksta Ispanijoje ir taip toliau. Uh, Tikrai puiku, kad yra parengti nauji teisiniai instrumentai, apimantis Europolą. Kaip žinote, yra rengiamos naujos institucinės taisyklės, nauji vadai bus paskirti, yra daug kitų dalykų, kuriuos dar reikia aptarti. Būtent todėl ir aš ir sukviečiau ministrus į susitikimą su Europolo atstovais, kad aptartumėm padėtį, išsiaiškintumėm, kas yra kaip, kaip galime gerinti bendradarbiavimą, ką turėtų dar nuveikti valstybės narės, ką iš savo pusės turėtų nuveikti Europolas. Tiesiog bandysime išsiaiškinti, kokia situacija ir ką galime pagerinti. Kažkas iš komiteto narių kalbėjo apie e, pasikeitimą duomenimis apie asmenų teistumą. Taip, tai irgi labai svarbus klausimas, bet norėčiau priminti tai, ką sakiau savo kalboje policijos organizacijos jau daugelį metų keičiasi informaciją. Policininkai skambina vienas kitam, siunčia faksus, Ir man atrodo, kad būtent policijos įvairios organizacijos turi daugiausiai fakso aparatų nei, nei kitos organizacijos. Tačiau vien to nepakanka. Turime pasižiūrėti, kaipgi vyksta pasikeitimas informacija. Turime modernizuoti tai, kaip yra perduodama informacija. Turime užtikrinti, kad tai būtų daroma sparčiau mes tikrai nebandome sakyti, kad reikia rinkti daug daugiau informacijos. Ne, mes tiesiog siūlome sumažinti biurokratiją, siūlome užtikrinti spartesnį keitimąsi informaciją. Taip pat E, turiu pabrėžti, kad yra tam tikrų sričių, kuriuose žinome, kad trūksta informacijos, reikia rinkti jos daugiau, tačiau vėlgi nepamirškime tos pusiausvėros, kurią turime išlaikyti. Reikia rinkti tą informaciją, kuri turi pridėtinės vertės. Ir renkant informaciją turime nepamiršti tam tikrų garantijų. Turime nepamiršti, kad egzistuoja e, teisinės nuostatos dėl duomenų apsaugos. Ir duomenų apsaugos pareigūnas pareigūno tarnyba taip pat yra daug pasisakę šiuo klausimu ir tikrai svarbu nepamiršti tų pagrindinių nuostatų dėl duomenų apsaugos. Anksčiau apskritai tokių nuostatų nebuvo, na, o dabar jos yra, turime jų laikytis. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau aptarti, yra kovos su diskriminavimu direktyva ir kovos su rasizmu direktyva. Turiu pasakyti, kad dėja tai nėra mano sričiai priskiriami dokumentai, e, jie yra e, kitų ministrų kompetencijoje, tad aš e, išsamesnės informacijos jums negaliu patarti, negaliu pateikti, bet šiek tiek užsiminsiu apie tai, kas susijęs su kova su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra susijęs su radikalizavimu ir su ekstremistinėm organizacijom. Uh, E, dėl tokių organizacijų tikrai Europoje pastarojame metu vis didesnių turime problemų. Tačiau dažnai taip yra todėl, kad mes neturime visos informacijos. Ir netgi tie jauni žmonės, kurie įsitraukia į tokias organizacijas, jie taip pat yra neaiškioj padėty, jie nežino, kokios jų teisės, kokios galimybės ir taip toliau. Tad kalbant apie šios klausimus reikia platesnio konteksto, reikia matyti ryšį su kitomis sritimis. Bet, kaip sakiau, konkrečiai jūsų minėta direktyva nėra mano kompetencijoje ir aš daugiau apie tai nelabai ką galėčiau pasakyti. Kol kas baigsiu e, savo atsakymus ir vėliau atsakysiu į pateiktus klausimus papildomus. Kągi, dar vienas klausimų raundas. Pone Intveld. Um, you, um, I... Dėkoju, ačiū ministrė. Aš asmeniškai labai daug tikiuosi iš Švedijos pirmininkavimo, kai skaičiau pasiūlymus dėl Stoholmo programos, uh, pamačiau, kad labai daug dėmesio skiriama piliečiams. Tai tikrai sveikintinas tikslas, tačiau jis, galima sakyti, nusižengia mūsų tradicijoms. Juk pagrindinės teisės teisės viršienybė, kiti principai pastaruoju metu buvo nuolat pažeidinėjami. Todėl jūsų pasisakymas manęs neįtikino. Jūs tiesiog kartuojate tai, kas jau kartuojama daug metų. Jūs minite tas pačias priemonės, kurios apriboja piliečių teisės ir laisvės. Sakėte, kad reikia tų priemonių, nes jos užtikrina didesnį saugumą. Aš aišku norėčiau jumis tikėti, tačiau kol kas mes nesame gavę jokių įrodymų, kad tai pasiteisins. Mes vis dar laukiame įrodymų. Praeitais metais lapkričio mėnesį buvo parlamentas pateikęs užklausą dėl PNR duomenų ir prašė paaiškinti, kodėl PNR duomenų mainai užtikrintų didesnį saugumą. Kol kas mes to atsakymo dar negavome ir mane tai tikrai labai neramina. Man tai yra visai neįtikėtina. Dėl skaidrumo Švedija tikrai turi stipres tradicijas dėl skaidrumo, dėl, dėl prieigos prie dokumentų ir informacijos, aš tikrai tai sveikinu, tačiau turiu keletą konkrečių prašymų jums ir paklausimų. Ar jūs tikrai užtikrinsit nedelsiant visišką prieigą prie visos informacijos ir duomenų apie SWIFT? Taip pat, ar užtikrinsit visą prieigą prie duomenų susijusių su aktą pasaulinių dėrybų. Priminsiu, tai yra klausimas susijęs su tuo, kad tam tikri pareigūnai gaus teisę e, ištirti, sakykime, mūsų nešiojamus kompiuterius ir visus turimus duomenis. Taip pat, e, ar bus konkrečių pateikta rezultatų dėl tyrimo apie valstybių narių dalyvavimą CŽV e, kalinių pervežime. Beveik baigiau, pirmininkė, aš dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. E, šie klausimai buvo pateikti jau ne kartą ir laukiame atsakymų labai senai. Žinau, kad mano šalyje taip pat vykdoma įvairių tyrimų dėl to, kaip kovojama su terorizmu, kokie teisės aktai yra priimami ir kai kurie teisės aktai įstatymai priimti, man atrodo, neteisingi, tačiau mūsų vyriausybė savo, kad reikia tų teisės aktų, tų įstatymų ir uh, Galbūt jūs kažką konkretesnio galite pasakyti. Ponas Morės. Thank you, <clears throat> thank you, chairman. um... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie jūsų pasisakymo esmės, kadangi jūs turėjote kalbėti apie visą Stokholmo programą, turėjote pakalbėti apie tai per kelias minutės ir aš matau, jog jūs norėjote susikoncentruoti ties priekybą žmonėmis ir organizuotų nusikalstamumu. Iš tikrųjų, mes matėme, kiek efektyviai veikia Europolas. Ir dabar mes turime pasinaudoti Europos parlamento galiomis, perkeisdami šios institucijos veiklą ir esmę. Tačiau mano klausimas yra toks. Jeigu Europolas taps efektyvių įrankių kovojant su priekyba moterimis, vaikais, netgi jei Europolas prisijims tą vaidmenį, kurio mes norime, Galiausiai mastas, apie kurį jūs kalbate, kalbėdama apie organizuotą nusikalstamumą Europoje, yra toks didelis, o Europolas yra maža agentūra. Taigi, e, kalbėdama apie tai, jog reikėtų panaikinti sienas tarp keitimos informaciją, e, patirtimi, tai tampa tikrai labai ambicingais klausimais. Jūs kalbate, pavyzdžiui, apie medicinos informacijos, teismo medicinos informacijos keitimasi. Uh, Tai tikrai yra ambicingi dalykai. Žinoma, mes visi sutarėme, jog tai yra svarbu, tačiau jeigu kalbame apie keitimąsi DNR informaciją, keitimąsi privačią informaciją, jūs nepaminėjote e, kortelių e, užtikrinančių saugumą, kalbėdama apie šiuos ambicingus projektus. Žinau, jog jūs galėtumėte pateikti pavyzdžių, taigi norėčiau, jog plačiau pakalbėtumėte šiais klausimais. Taip pat kolegė paminėjo Europos arešto orderį ir tai, jog įvyko daugybė klaidų, e, kalbant apie šią sritį. Taip pat buvo paminėta kovos su diskriminacija direktyva. Taigi mes privalome sėkmingai įgyvendinti tas priemonės ir tuos teisės aktus, kuriuos jau turime. Privalome užtikrinti, kad esamų teisės aktų gyvendinimas būtų efektyvus. Taigi, Mes turime išanalizuoti, ar dabartiniai teisės aktai vykdomi taip efektyviai, kaip reikėtų ir ar, pavyzdžiui, Europolas dirba taip efektyviai, kaip jam reikėtų. Taigi Europos parlamentas čia taip pat turėtų prisidėti, vykdant jūsų ambicingus pasiūlymus. Ačiū, ponė, senior, ponė Jimenez. Dvi minutės. Sí, sí, que no. Eh, estimada señora ministra, la felicito por su intervención. Pone, eh, pone ministrė, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą ir sveikinu. Teroristų veiksmai ir nusikaltimai, kurie peržengia sienas, veikia visą Europą ir mano šalis Ispanija taip pat nukentėjo nuo teroristinių išpolių bei žmogžudyščių Maliorkoje ir taip pat Šiaurės Ispanijoje. Terorizmas išlieka svarbia problema tiek Ispanijoje, tiek ir kitose Europos valstybėse. Aš skaičiau pirmininkaujančios Švedijos darbo programą ir man labai malonu buvo pamatyti, jog ten yra įtrauktas, įtrauktos priemonės dėl kovos su terorizmu. Taigi aš tikiuosi, jog jūs efektyviai įgyvendinsite šias priemonės ir bus kovojama su terorizmu ir priemantos tokios priemonės, kurios padės išnaikinti ekstremistinės grupės, kad jos netaptų teroristų grupuotėmis. Jūs kalbėjote apie tai, jog reikėtų remti aukas. Jūs teisingai pasisakėte už tai, jog reikėtų ginti jų teisės. Taigi norėčiau pasinaudoti šią progą ir paklausti, ar pirmininkaujantį Švediją ketina priimti europinės taisyklės, kurios uh, harmonizuos nacionalinius teisės aktus, įstatymus, kurie šiuo metu labai smarkiai skiriasi vieni nuo kitų. Toje srityje, kuomet kalbame apie tai, jog reikėtų teikti moralinę ir ekonominę paramą aukoms nuo nusikaltimų. Taigi aš norėčiau išreikšti EPP frakcijos paramą ir iš tikrųjų visų ispanų paramą šiuo klausimu. Tikrai galite pasitikėti mano paramą jūsų pirmininkavimo laikotarpiu ir pažiūrėsime, ką galėsime padaryti bendradarbiaujant šioje srityje. Ačiū, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ponas Štraser. Norėčiau pasveikinti ministrę ir jos vyriausybę pateikus tokią itin plataus užmojo programą. Jūs prisėmėte tikslą išvystyti tokią programą, kuri viršyje pirmininkavimo laikotarpį ir kuri apima labai svarbės sritis. Iš esmės aš turiu keturias pastabas apie jūsų e, pasisakymą. Pirmiausia, bendradarbiavimas policijos srityje. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už tai, jog pasakėte, jog sienos yra atviros piliečiams, tačiau taip pat ir nusikaltėliams. O kuomet kalbame apie policiją, sienos vis dar egzistuoja. Taigi turėtų būti įmanoma padaryti svarbę pažangą, pirmiausia, sustiprinant Europolą. Ir aš, žinoma, norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė Ispanijos kolega. Mums būtina turėti tokią agentūrą. Taip pat mes privalome užtikrinti, kad Europolas turėtų realias galės, kad galėtų efektyviai veikti. Mums taip pat reikia uh, žymiai geresnio, intensyvesnio ir greitesnio keitimos informacija tarp policijos pajėgų. Mes turime Priumo konvenciją, kuri turėtų tapti modeliu, pademonstruojančiu, kad informacija galėtų būti efektyviai ir greitai keičiamasi tarp policijos ir kitų institucijų, taip pat ir kalbant apie išorinės valstybės. Taip pat svarbu, jog Europolas prisijimtų didesnį atsakomybę užtikrindamas išornių sienų apsaugą. Ir aš norėčiau pritarti tam pasiūlymui, apie kurį jūs kalbėjote. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, kas buvo e, pasakyta e, kolegos iš Ispanijos. Kolega pabrėžė, jog koordinavimas turėtų susilaukti didesnio dėmesio Europos Sąjungoje. Galiausiai aš norėčiau pasakyti, jog mums reikia renkti diskusijas dėl strategijos, kaip būtų galima kovoti su korupcija. Vidaus reikalų ministras Austrijoje, diskutuojant apie Stokholmo programą, pateikė tai kaip pasiūlymą ir aš norėčiau, kad tai būtų įtraukta į Švedijos darbo programą. Ačiū. Ačiū, ponė Weber. Dvi minutės. Ministr... Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų pranešimą. Aš turiu vieną klausimą. Savo pranešime jūs paminėjote pamatinį sprendimą dėl baudžiamųjų bylų perkelimą. Ir taip pat jūs sakėte, jog norėtumėte, jog toks sprendimas būtų patvirtintas iki metų pabaigos. Ir mano klausimas yra toks, kodėl tuo pat metu mes kalbame apie pamatinį sprendimą, užkertantį kelią konfliktams e, jurisdikcijos srityje, baudžiamųjų bylų srityje. Ir turime antrą panašų e, sprendimą. Tačiau Iš tikrųjų, abu šie sprendimai kalba apie visiškai skirtingus įgyvendinimo laikotarpius. Jūs norite, kad vienas sprendimas būtų patvirtintas iki spalio 21 dienos, o kitas iki metų pabaigos. Taip pat yra tikrai labai didžiulių skirtumų šių pamatinių sprendimų turinyje. Vienas, kalbantis apie jurisdikcijos konfliktus, ne užkerta kelio nusikaltimams, jis beveik visiškai nekalba apie žmogaus teisių užtikrinimą, kitas kalba apie bylų perkelimą ir taip pat kalba apie žmogaus teisių apsaugą, ar tai būtų aukos ar kaltinamieji. Taigi norėčiau suprasti, kodėl atsirado toks dualumas tarp šių dviejų pamatinių sprendimų. Ačiū. Ja. Mrs. Autala, please. Pone Autala, prašom. Onnea, että... Ačiū, pirmininkė. Aš manau, jog tikrai gerai, jog kaip tik pirminink... Švedijos pirmininkavimo metu buvo atkreiptas didesnis dėmesys į atvirumą ir skaidrumą ir aš manau, jog tikrai pasiseks išspręsti šiuos klausimus pirmininkaujant Švedijai. Ir aš sutinku su jumis, kad Dabartinis reglamentas tikrai reikalauja patobulinimo ir čia taip pat galėtų prisidėti ir Teisingumo teismas. Tačiau girdėjau taip pat kai ką ir kas man sukėlė nerimo. Iš tarybos pusės buvo tam tikrų ketinimų apriboti dokumentų apibrėžimą tam, kad būtų kalbama apie dokumentus kaip apie griežtai teisinius dokumentus. Tai reiškia, jog visi kiti dokumentai, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su tarptautiniais santykiais, tarptautiniais susitarimais, jau nebebūtų dokumentai. Taigi aš norėčiau išgirsti iš jūsų, ar Švedija pirmininkavimo metu mėgins užkirsti kelią tokiems mėginimams apriboti dokumento apibrėžimą. Taip pat galbūt galėtumėte pasakyti, ką mano taryba šiuo klausimu. Ačiū. Mr. Alvaro, please. Ačiū, ponas Alvaro, prašom. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank auch. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū taip pat Teisingumo ministrijai už tai, kad rado laiko čia atvykti. Mes turėjome galimybę aptarti šios klausimus Stokholme, tačiau turėčiau dar keletą papildomų klausimų. Jūs kalbėjote apie DNR tyrimų patikimumą baudžiamosiuose bylose. Tokie DNR įrodymai galėtų tapti pagrindu, e, pripažinti įtariamai, tai yra išteisinti įtariamai. Tačiau Primo konvencija pademonstravo, jog DNR mėginiai yra renkami skirtingai. Taigi atsižvelgiant į tai, jog kyla tam tikrų, e, e, tam tikras sudėtingumas palyginant skirtingus duomenys, mums reikia harmonizuoti šią sistemą ir užtikrinti, jog vyktų tinkamas apsikeitimas informacija tarp valstybių narių. Kitas klausimas, ar jūs manote, pavyzdžiui, kalbant apie Lisabonos sutartį, mes turime instituciją, kuri yra koordinuojančioje institucija, tačiau kiekviename parlamente vyksta, e, yra tam tikras e, parlamento teisės aktų peržiūros e, organas. Tačiau Europos lygių mes to neturime, taigi galbūt jūs galėtumėte numatyti tokią instituciją, galbūt mes turi, galėtume turėti tokią tikrinančiąją instituciją parlamente, kadangi šiuo metu kyla tam tikras neaiškumas. Kitas dalykas, kuris buvo paminėtas, kalbant apie Europolą, jeigu Europolas įgis operatyvinių galių, galbūt mes galėtume taip pat pasvarstyti ir apie tai, jog reikėtų panaikinti Europolo pareigūnų imunitetą. Ir galiausiai e, įvykus parlamento rinkimams ir atsižvengiant į tai, jau buvo paminėta taip pat ir kovos su diskriminavimu direktyva, mums reikėtų kovoti su e, ekstremaliosios dešinės augimu Europoje. Ačiū. Ponas Bros, prašom. Ačiū. Mikrofon. Atsiprašome, kalba ne į mikrofoną. Sorry. Under the European arrest... E, atsižvelgiant į Europos arešto orderį, ar būtų įmanoma išteisinti asmenį pagal šį orderį, ar būtų įmanoma perduoti šį asmenį kitai valstybei. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie tai, jog reikėtų harmonizuoti teisinės sistemas. Ar yra planų, galbūt tolimoje ateityje, suderinti tokias skirtingas prieštaringas teisinės sistemas? Ačiū. Nebrigevičiūtė, prašom. Ačiū pirmininkė ir e, dėkoju ponė ministrė už išsamų Švedijos pirmininkavimo prioritetų pristatymą, o kartu norėčiau paklausti štai ko. Iš tikrųjų, Stokholmo penkerių metų programa rengiama labai sudėtingom ekonominiam, finansiniam ir socialiniam sąlygom, kurios tiesiogiai palėtė ne tik ES valstybės, bet ir globalų į pasaulį. Ir iš tiesų e, bendrasis vidaus pro, pro, produktas munka daugelie valstybių, bankrutuoja įmonės, žmonės netenka darbo. Ir tai neišvengiamai padidins ekonominių nusikaltimų skaičių. Ir iš tiesų atsiras terpė ir pinigų plovimui, mokesčių vengimui, nelegaliam įdarbinimui, pagaliau suvešės korupcija. Ir žinoma, neišvengiamai teismuose daugės ekonominių nusikaltimų bylų. Ir kada mes vertinam teisėjų korpusą ir pasitikėjimą teisėjais, atskirose ES valstybėse. Matom, kad iš tikrųjų e, kai kur tas pasitikėjimas yra ganėtinai menkas. Taigi mano klausimas ir būtų toks, kaip šioj situacijoje Stokholmo penkerių metų programai bus kovojama su ekonominiais nusikaltimais. Ir kitas klausimas, kaip kokiu priemoniu dar galėtumėm imtis papildomai dirbant kartu įvairiom europiniam struktūrom dėl teisėjų autoriteto sustiprinimo. Ačiū labai. Thank you. Signor Angelilli. Ačiū, pane Angelilli. Ačiū, pirmininkė. E ovviamente fargli. Norėčiau pasveikinti ministrė. Ačiū, kad atvykote tai ir linkiu Jums visokiojo sėkmės Jūsų darbe. Ministrė, kai kalbėjote, Jūs pabrėžėte, kaip svarbu sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių tam tikrose prioritetinėse srityse. Tarptų sričių buvo ir kova su vaikų išnaudojimu ir smurtu prieš vaikus, taip pat minėjote ir kova su uh, vaikų pornografija ir vaikų sekso turizmu. Norėčiau pakalbėti apie vieną aspektą, kurį ir jūs minėjote, ir džiugu, kad jūs tikrai domite šio klausimu. Man šiame kontekste labai svarbu yra mainai informacija. Sakėte, kad dabar yra keičiamas informacija apie baudžiamasias bylas, pavyzdžiui. Tačiau to galbūt nepakanka ir nėra geros E, sistemos, kuri užtikrintų spartų informacijos keitimasi, taip pat kuri užtikrintų, kad būtų keičiamasi aukštos kokybės informacija ir duomenimis. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu keistis informacija apie asmenų teistumą, ypač apie tokių asmenų, kurie buvo nuteisti už nusikaltimus susijusius su pornografija. Kol kas tikrai dėje, kad dėje turiu konstatuoti, kad šioje srityje uh, nuteisti asmenys nusikalsta dar ir dar ne kartą. Tikrai reikėtų keistis informaciją apie tokius asmenis. Taip pat norėčiau paklausti, ar Švedija savo pirmininkavimo laikotarpiu ketina skirti daugiau dėmesio vaikų apsaugai, ypač tokių vaikų, kurie kilę iš skirtingų šalių ir ar ketinate skirti daugiau dėmesio būtent tokiem vaikam, kurie kenčia šeimose, sakykime, po to, kai jų tėvai išsiskiria ir jeigu tie tėvai buvo iš skirtingų valstybių narių, jie išsivažinėja į skirtingas šalis ir kokia būna to vaiko padėtis. Ar, ar, ar tai nagrinėsite? Dėkoju, norėčiau užduoti klausimą dėl Stoholmo programos ir dėl kovos su korupcija. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl Stoholmo programos ir 88 procentai konsultacijose dalyvavusių asmenų pasakė, kad norėtų, jog ES aktyviau veiktų kovojant su korupcija. Stokholmo programoje nėra pakankamai dėmesio skiriama kovai su korupcija ir tai, kas ten parašyta, netitinka piliečių lūkesčių. Todėl klausimas būtų toks. Kokiu konkrečiu rezultatu tikitės jūsų pirmininkavimo pabaigoje, ko tikitės konkrečiai pasiekti kovos su korupcija kontekste arba ko norėtumėt, kad pasiektų komisija? Dėkuoju, ponia Alfano. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Švedijos teisingumo ministrai, ačiū, kad atvykote, pasisakėte. Norėčiau sureaguoti į e, teisingumo klausimus. Šis sritis itin aktuali Italijai, mano šaliai. Dėja, mūsų šalia buvo įvesta tokių įstatymų, per kuriuos buvo keičiama ir konstitucija. Visų pirma, trečias konstitucijos straipsnis, kuris sako, kad visi Italijos piliečiai yra lygus prieš įstatymą. Tačiau buvo įvestas toks įstatymas, kuris visą ši situaciją pakeitė iš esmės ir dabar jau nebėra visi piliečiai lygus prieš įstatymą ir valstybinės institucijos e, ir valstybės tarnautojai užima aukštesnį statusą E, dėl būtent šios padėties e, viena iš frakcijų yra pateikusi klausimą e, ir tikiuosi, kad per plenarinę sesiją jis bus aptariamas. Dar vieną norėčiau aptarti dalyką. Italijoje situacija yra tokia, kad jei prokurorai bando tyrinėti tam tikrų asmenų politinius ryšius, jiems yra daromas didžiulis spaudimas. Ir norėčiau paklausti, ar, ar įmanoma kažkaip keisti situaciją, ar kitose šalyse yra daroma kažkas, nes mes tikrai dažnai susidurėm su problemam. Dar vienas dalykas, norėčiau paklausti, kokia Švedijos pozicija dėl to, ką Berlusconi pasakė vakar. Jis vakar pasakė, kad komisarai negali kalbėti apie tuos įstatymus, kurie priimami ir taikomi valstybėse narėse. Komisarai negali to komentuoti, ką jūs apie tai manote. Ir taip pat norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į ponios Angelilį klausimą dėl vaikų iš įsiskirusių šeimų. Dėkoju. Stokholmo programa tikrai ambicinga ir jūs siūlote konkrečių priemonių. Mano šaly, šalis, aišku, mielai su jumis bendradarbiaus, mes esame labiausiai į pietus nutolusi ES sieną ir susidurėme su didžiuliam nelegalios migracijos problemom. Migrantai atvyksta iš trečiųjų šalių ir bando patekti į ES. Noriu užduoti konkretų klausimą kasgi bus su 37 procentais Kipro teritorijos, kuri yra Europos dalis, tačiau kuri dabar yra okupuota Turkijos kariuomenės. Kaip žinote, okupuotose teritorijose mes susidurėm su daugybė problemų. Viena iš jų yra nelegalus imigrantai. Matome, kad kuriasi nelegalios e, gyvenvietės, yra bandoma uh, patekti iš tų teritorijų į kitas šalis. Matome, kad yra naudojamas smurtas prieš moteris, yra pažeidžiamas žmogaus teisės ir mes netgi žinome pavardės tų, kurie vykdo tokius nusikaltimus toj teritorijoje, tačiau jie yra nebaudžiami. Ką jūs kaip pirmininkaujantis šalis galite padaryti, kad apsaugotumėte tas okupuotas teritorijas ir nepamirškime, kad tai yra Europos dalis? Ir ar jūs bandysite daryti kažkokį spaudimą Turkijai, okupantiai? 2009 spalį, kiek žinau, vėl bus pradėtos dėrybos dėl stojimo į ES, tai bus darybos su Turkija ir manau, kad tikrai galima būtų iškelti šį klausimą tuo metu. Mums tikrai reikia pagalbos, europinės pagalbos, reikia, kad įsikištų net ir Europolas. Pone Vikstrom. Ačiū, pirmininkė. Aš esu nauja šio parlamento narė ir tikrai džiaugiuosi, matydama e, čia pas mus, mūsų šalies ministrę ir džiugu, kad ji pristatė e, planus ateičiai, planus dėl kovos organizuotų nusikalstamumu. Aišku, reikia kovoti su visais nusikaltimais, tačiau reikėtų nepamiršti žmogaus teisų, turime užtikrinti žmogaus teisės, ypač tuo met, kai yra, pavyzdžiui, asmuo perduodamas kitai šaliai arba kai yra perduodama jo byla. Aišku, praktikai įvairiose šalise skiriasi, tie skirtumai egzistuoja, tačiau noriu paklausti štai ko. Ar yra kažkokie minimalūs kriterijai dėl žmogaus teisių, kuriuos galėtumėme traukti į Stoholmo programą prieš ją patvirtinant gruodžio mėnesį. Labai svarbu apibriežti minimalius tam tikrus standartus, kurių, būtų laikomasi, nepaisant įvairių skirtumų tarp valstybių. Dėkuoju, ponia Bruselino. Grazie, prezidente. E ačiū, pirmininkė. Ir ačiū ministrijai. Girdėjome gana daug kalbų apie organizuotą nusikalstamumą, apie terorizmą, tačiau nedaug girdėjome apie mafijos organizuotą nusikalstamumą, kuris skiriasi nuo kitų organizuotų nusikaltimų formų ir jis susilaukia skirtingo dėmesio lygio ir skirtingų priemonių. Žinoma, Europolo stiprinimas yra svarbus, kadangi Europolas veikia organizuoto nusikalstamumo srityje ir kovoja taip pat ir su mafija. Tačiau problemas gali sukelti ir tai, jog trūksta bendravimo tarp skirtingų valstybių narių, kadangi mafija nepaiso sienų ir jas kirto netgi anksčiau, negu kad jos buvo oficialiai panaikintos. Taigi svarbu, ką planuoja nuveikti pirmininkaujanti Švedija, konfiskuojant mafijos turtą. Ne tik jį konfiskuojant, bet taip pat kalbant apie e, užkirtimą kelio jį pakartotinai naudoti. Pavyzdžiui, Italijoje yra įstatymas, kuris e, užtikrina, jog toks turtas būtų naudojamas socialinėms reikmėms, tačiau nežinau, ar tai būtų daroma kitose valstybėse narėse. Taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną klausimą. Tai yra klausimas susijęs su liudininkų parodymais mafijos bylose. Tai reikalauja ypatingos apsaugos, kadangi dalyvavimas teisme ir liudijimas tokiais atvejais, tokiuose bylose yra itin pavojingas. Taigi,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 jog labai svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Toks nusikalstamumas yra tarptautinio lygio, jis nepaiso sienų, taigi kova su tokiu nusikalstamumu reikalauja koordinavimo ir jau daugelis kolegų tai paminėjo. Taigi svarbu sustiprinti ir iš naujo apibriežti Europolo vaidmenį. Aš manau, jog prioritetai, kuriuos išdėstė ministrė, yra svarbus. Jūs paminėjote, pavyzdžiui, koordinavimą. Tačiau keliose srityse manyčiau, jog yra tam tikrų trūkumų. Na, tai nėra tiek trūkumai, kiek aš norėčiau išgirsti daugiau detalių. Konkrečiai kalbu apie finansinės transakcijas, finansinius sandurius, offshorinių bankų ir tai, kaip tai yra susijęs su organizuotais nusikaltimais. Kaip mes galėtume aiškiau apibrėžti šią sritį? Žinau, kad daugelis kolegų kalbėjo apie tai, kalbėdami apie terorizmą. Tačiau norėčiau tik paaiškinti trumpai, kodėl man tai yra asmeniškai svarbu, būtent mano šaliai Vengrijai. E, mano šalis išsilaisvino iš komunizmo jungo, tapo demokratinė valstybė ir akivaizdu, jog mes turime patobulinti dar daugelį sričių. Taigi, tinkama pasakyti būtų tai, jog Vengrijoje organizuotas nusikalstamumas yra visiškai kitoks ir Vengrijos visuomenė turi su tuo tvarkytis. Ir asmeniškai aš priklausau tokiai institucijai, kuri veikia šioje srityse, srityje. Ir vis dėlto aš jaučiuosi bejėgė, kovojant su tokiais nusikaltimais. Taigi, Kodėl taip yra? Vengrija ir kitos valstybės, kurios išgyveno e, panašų perėjimą prie demokratinių valstybių, susiduria su šiais klausimais. Laimiai šis perėjimas prie demokratijos buvo taikus, išvengiant smurto, tačiau komunistinės organizacijos, slaptosios organizacijos, komunistinėse organizacijose išlieka problema. Demokratijos pradžioje tokios organizacijos aiškiai gavo naudos, kadangi jos galėjo pasinaudoti e, tomis lėšomis, kurias vėliau pervedė į privatų sektorių. Taigi, tuo remiantis, turime tarptautinį organizuoto nusikalstamumo lygį nacionaliniu lygiu, kuris pasinaudojo komunizmu kaip savo atspirties tašku. Dėl to iškilo pelningos kompanijos, kurios dabar yra teisėtos, tačiau tie, kurie gyveno tuo laikotarpiu ir kurie žino apie tokias kompanijas, suvokia, jog ten yra aiškus ryšys su nusikalstamumu tame sektoriuje. Taigi svarbu, jog daugelis žmonių pasisakė apie korupciją valstybiniu lygiu. Taigi, užbaigdama, norėčiau užduoti klausimą. Kaip jūs tikitės kovoti su korupcija ir užtikrinti skaidrumą? Ačiū. Ačiū, mes turime atsižvelgti į laiko ribas. Taigi, ministrai, dabar bus labai sunku organizuotai atsakyti į jūsų klausimus, atsižvelgiant taip pat į laiko trūkumą, tačiau mes esame tikri, jog jai puikiai pavyks šį užduotis. Prašom. Ačiū už parodytą pasitikėjimą. Noriu padėkoti už visas išsakytas nuomonės, už jūsų klausimus ir už tikrai didžiulį parodytą ryštą mm, dirbti šioje srityje. Aš manau, kad tai atspindi mūsų visų piliečių poziciją. Mūsų piliečiai tiki, jog reikia efektyviau, geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau taip pat būkštauja dėl tam tikrų kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų gyvendinimo būdų. Taigi tai yra labai sudėtingi klausimai, kuriuos sunku spręsti. Uh, Manau, kad tikrai mūsų laukia labai įdomus e, mėnesiai, o jūsų įdomus metai, keliari metai. Ir dabar aš pabandysiu sureaguoti į išsakytas mintis, išsakytus klausimus, kažkokią tai tvarką. Taip, girdime jūsų nusiskundimus dėl to įvertinimo, ar tai bus efektyvu ar ne, kai eina kalba apie infor keitimas informaciją ir taip toliau. Tai gal tik priminsiu, kad tame komunikate, kurį perdavė komisija, yra pabrėžta, kaip svarbu įvertinti, išanalizuoti, ką mes žinome, uh, ir kaip galima patobulinti situaciją tam, kad reikiamų metų būtų pritaikytos reikiamos priemonės. Žaliųjų atstovas e, išsakė nuomonę, kad reikia palaukti, kol bus atliktas visas įvertinimas. Aš turiu didelę politinio darbo patirtį, taigi manau, kad na, negali sulaikyti vėjų, permainų ir laukti, kol kažkas tai jau bus aišku. Reikia pradėti darbą tam tikrais klausimais, nes e, iš tikrųjų čia tos sėdės labai persidengia. Pavyzdžiui, dėl keleivių e, duomenų įrašų perdavimo. Mes juk naudojame e, šios duomenys kovodami su organizuotu nusikalstamumu. 80-90 procentų o, narkotikų kontrabandos sulaikymo Stoholmo oro uoste būtent yra pagrysta tokios informacijos mainais. Aš, mes galvojame, ar iš tikrųjų lab, reikalinga perduoti visą tą informaciją, ar iš tikrųjų reikalinga rinkti visą tą informaciją, ar ją taip reikia rinkti. Gal iš tikrųjų čia galima patobulinti situaciją, padaryti pažangos, tačiau nėra jokių abejonių, kad keliaivių duomenų informacija naudojama tinkamai gali atskleisti labai aiškes tendencijas, labai aiškes kryptis, kaip kur kas keliauja per muitinės ir po to atitinkamai tai leidžiama mums dirbti. Galbūt yra informacijos, kuri e, nebūtinai e, kenkia piliečiams. Manau, kad aišku, reikia sėti tuos duomenis, tačiau, o, tarkim, dėl Swifto, gal ne visi viską dar žinote, tačiau tikrai mm, galiu dar kartą patvirtinti mūsų ryštą perduoti visą informaciją, kokio, kokia jums būtų reikalinga tais klausimais. Mes tikrai siekiame, kad būtų užtikrintas maksimalus skaidrumas. Mes taip pat Pavyzdžiui, galima pasakyti, kad e, yra tam tikros kritikos ir iš mūsų pusės, pavyzdžiui, dėl aktor e, dėrybų, kurios buvo gan uždaros. Aš manau, kad iš tikrųjų užtikrinus reikiamą skaidrumą nebūtų tokių kaltinimų, kad kažkas yra daroma už uždarų durų. Kai eina kalba apie tokius klausimus, būtina užtikrinti aukščiausio lygio sažiningumą. Taip, tarkime, galbūt kažkas tai kelia klausimą, ar tikrai galima peržiūrėti informaciją, kur yra šitą MP3 grotuve ir taip toliau, ar tai yra reikalinga. Galiu Jūs patikinti, kad mes kaip pirmininkaujančia valstybė darome viską, kas yra įmanoma, kad diskusijos būtų kaip galima atviresnės ir skaidresnės šiais klausimais. Ir ta informacija, kuri yra atvira vieša, visą ją mes perdome Europos parlamentui. Tikrai nėra jokių iš mūsų pusės ketinimų kažką tai nuslėpti. Tačiau klausimai yra itin sudėtingi, todėl turime dirbti iš vien ir turime, manau, visi nu, gerai palaužti galvas, kad rastumėm pačius tinkamiausius sprendimus. Daug kas kalbėjo apie mafiją, kovas terorizmu, nusikaltimus tarp pareigūnų. Yra čia taip pat atitinkamas teisinės priemonės, čia kokių tai um, problemų nematau, nes iš tikrųjų darbas yra aiškus, yra visa tai um, nagrinėjama, yra aiškus ryštas uh, spręsti tos klausimus ir jeigu yra, tarkim, kažkokios tai lėšos gaunamos nelegaliai ir po to naudojamos verslė ir ta informacija yra gaunama, tai aišku, galima tą gyvybės gyslą nukirsti ir tuomet ta teroristinė ar organizuoto nusikalstamų organizacija nebegaus finansavimo. Galbūt Galbūt iš tikrųjų ta ekonominė krizė skatina tam tikrus procesus, e, sudaro palankę terpę tam ir reikia su to kovoti. Weber kalbėjo apie jurisdikcijos konfliktą. Taip, iš tikrųjų yra čia tam tikrų aspektų, bet labai aišku, jo kiekvienas iš tų klausimų yra labai svarbus. Dabar dėl bylos nagrinėjimo perdavimo, man atrodo, kad tai yra e, vienas iš esminių mūsų darbo elementų. Uh, pavyzdžiui, narkotikai užauginami vienoje valstybėje, po to per, pervežami į kitą valstybę, paskui o, patenka, tarkim, per Stoholmą, Stoholmo centre parduodami ir, ir taip toliau. Tačiau pakeliui per visą tą narkotikų keliavimo kelią daug nusikaltimų yra įvykdoma. Ir dažnai ta byla yra nagrinėjama atskirai dalimis, nors. T, um, nors visa ta e, teisinių nagrin, bylos nagrinėjimų e, e, elementų, ta visa grandinė galėtų būti sukelta į vieną vietą. Ir jeigu ta, ta, ta, tos bylos būtų atskirai nagrinėjamos, tai tuomet poveikis būtų galbūt visai nedidelis, galbūt netgi nereikšmingas. O jeigu būtų įmanoma e, bylos nagrinėjimus sukelti į vieną konkrečią valstybę, galbūt tuomet tas nagrinėjimas ir o, po to o, bausmės būtų daug efektyvesnis. Aišku, kad yra m, čia. A, i, įvairių problemų. Aišku, nėra lengva spręsti tos e, konfliktus. Aš matau linksinčių galvų. Aš manau, kad kai supranti, koks svarbus tas klausimas, tai labai svarbu ir dirbti tuo klausimu. Daug kas kalbėjo apie pagrindinės teises ir procesinės teises, kodėl jos yra svarbios, apie tai jau kalbėjome. Manau, kad iš tikrųjų tie pirmieji žingsniai, kuriuos žengėme, gal nėra labai didelį apčiuopim, tačiau nežiūrint visų konvencijų, tarkim, jeigu esi apkaltintas nusikaltimu vienoje valstybėje narėje, dar nėra m, taip jau savai mes suprantama, kad tikrai viską ir suprasi, kuo mes įkaltinamas ir kad visą informaciją gausi savo suprantamą kalbą. Tai tikrai nėra savai mes suprantami dalykai ir yra tiek daug įvairių veiksnių, kurie gali turėti įtakos, kai eina kalba apie teisinį tikrumą. Na, dauguma iš mūsų vis tik tai tikime tuo. Taigi, e, Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, siūlo pirmuosius konkrečius e, žingsnius, tačiau taip pat siūlo palaipsniui diskutuoti dėl tolesnių procesų. Aš suprantu, kad valstybės narės turi skirtingas teisinės sistemas ir tikrai suprantu, kad gali būti sunku um, apjungti visus procesus ir prieiti prie bendrų sprendimų. Vis tik tai labai svarbu, kad valstybės narės palaikytų bendrus siekius. Ir tikrai dauguma tiki tuo, kad jeigu tu esi kaltinamas kažkokiu tai nusikaltimu, bet kurioje valstybė narėje, kad ir kitoje nei tavo, tu turi turėti galimybę suprasti, kuo tu esi kaltinamas, kas tau yra sakoma, turi būti užtikrintos galimybės efektyviai bendrauti. Tai yra esminis dalykas. Europos Sąjunga siekia žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimo ir jeigu mes norime, kad tai tikrai būtų Europos bendrijos teisino neatskiriama dalis, aš tai pasakiau komisijai nekartą, kad iš tikrųjų tai būtina padaryti ir mes norime dirbti tokiu būdu, kad nebūtų jokios diskriminacijos. Ir visa tai, kas yra pasakyta toje konvencijoje, yra labai svarbu. Aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad praktikoje būtų naudojamasi tais dalykais, kad iš tikrųjų jie būtų gyvenami. Jūs teisė teisingai pasakėte, kad problemų yra. Ir tikrai, kai tik jas identifikuosime, mes stengsimės jas spręsti. Pirmininkas jau sako, kad viršiom laiką, bet kažkas minėjo Europolą, minėdamas, kad tai yra maža organizacija. Nesutinku, Europolas labai išaugo ir labai sparčiai išaugo. Daug kas netgi baiminasi, kad tos biurokratijos jau pernelyg daug. Aš nemanau, kad taip yra. Tačiau jeigu žvelgiame į kovą su organizuotu nusikalstamu, nusikalstamumu, tai įvairių policijos tarnybų ištekliai yra apjungiami ir tada tampa milžiniškais ištekliais. Aš manau, kad tikrai Europolas labai puikiai yra sukurtas. Manau, kad tikrai buvo teisingai pabrėžta, jog Europinė institucija, Europinė organizacija a, privalo koordinuoti darbą su kitomis policijos e, struktūromis. Tai yra didžioji tos europinės struktūros e, stiprioji pusė. Taigi mes turime užtikrinti, kad Europolas veiktų kaip galima efektyviau ir sklandžiau. Ir iš tikrųjų, kad veiktų tik tai ten, kur jis turi pridėtinės vertės, o ne kur kitur. Uh, Aš manau, kad tai, ką mes galime padaryti patys namuose, Europos institucijos neturėtų į tai kištis. Jos turi tik padėti ten, kur to reikia. Ir labai svarbu, kad Europolas būtent veiktų ten, kuris sukuria pridėtinės vertės. Uh, Aš esu tikra, kad praleidau daugelį jūsų klausimų. Esu tikra, kad um, į daug klausimų atsakys kiti ministrai, kadangi tai labiau jų atsakomybė. Aš perduosiu um, jiems uh, tuos klausimus ir, ir jie turės galimybę išsakyti savo poziciją. Aš pabaigai norėčiau labai padėkoti Jums už Jūsų dėmesį, už tai, kad išklausėte, ką aš noriu Jums pasakyti ir kad uždavėte klausimus. Ir tikrai labai raginu naudotis elektroniniu elektroniniu paštu, susisiekiant su mumis, tai tikrai lengviausias bendravimo su mūsų ministerija būdas ir jei tikrai pageidausite išsakyti savo poziciją, pasistengsiu, kad tikrai atitinkami asmenys, kompetitingi pareigūnai į juos atsakytų. Lab, tikrai norime atsakyti visus tos klausimus, kuriais užsieima jūsų itin svarbus komitetas. Ačiū. Minister, really Ministrė, tikrai nuoširdžiai dėkojame Jums. Ačiū už e, puikų darbą, ačiū, kad prisidėjote prie dialogo su mumis. Ir tikrai dar daug ką reikės nuveikti, kaip sakė ministrė, jos kolega Tobijas Vilsrom šiandien taip pat pas mus lankysis, po piet trečią valandą padiskutuosime su juo. Darbo tvarkėje, kaip matėte, dar yra vienas punktas, tas, kurį turėtumėm aptarti iki pietų, tai yra nuomonės projektas dėl dešimtųjų metų biudžeto, bet jei pažiūrėsite laikrodį, pamatysite, kad jau laiko diskusijoms nebeturime. Todėl siūlau baigti mūsų rytinę posėdžio dalį, o biudžeto diskusiją nukelti į popietę ir tą klausimą aptarsime po diskusijų su Švedijos ministru ir tuomet galėsime aptarti biudžeto klausimą, ar neprieštarausite. Jei taip, tai sustiksime trečią valandą. Ne, ponia Boskort, prašau. Pirmininkė, dėl darbo tvarkos dar norėjau paklausti. Dabar pirmininkauja Švedija, tačiau kaip pirmininkavo Čekija ir Prancūzija, tai Pas mus niekuomet šiame komitete nesilankė ministras atsakingas už direktyvą, už kovos su diskriminacija direktyvą ir galbūt Švedijos atstovė galėtų atvykti pas mus ir pasisakyti tuo klausimu, todėl kad kovos su diskriminacija direktyva mūsų komitetui yra labai svarbi. Kągi pasižymėjome jūsų klausimą vienai par kitaip. Trečią valandą susitiksime ir diskutuosime su dar vienu švedijos ministru. Ačiū. See you, see you tomorrow. I didn't introduce myself. Tomasz Bańka.